Good morning, dear colleagues. If you would like to take your seats, maybe we can start today's meeting. Labadiena, kolegos. Prašyčiau susėsti ir pradėkime šios dienos posėdį. Thank you very much. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Visų pirma, norėčiau pasveikinti naują mūsų komiteto narį, pona Rupert Matthews. Sveiki atvykę. Ponas Matthews pakeičia mūsų kolegą poną Duncan. Pirmasis darbo tvarkės e, punktas yra e, ataskaitos apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. E, vyko dėrybos dėl atliekų pakavimo ir parlamentas, taryba ir komisija keitėsi nuomonės apie klausimus susijusius su techninio lygio pasirengimu. Ir taryba atmeta parlamento raginimą esiniais klausimais, kaip e, maisto tiekų tikslai 25 ir 30. Taip pat e, prieda, kur yra nurodomos priemonės siekiant e, judėti link žiedinės ekonomikos. Antroje dalyje vyko tarp institucinės diskusijos bendrais klausimais, tokie kaip tikslai, apskaičiavimo metodai, e, išimtis, EPR, bioatlikos ir atskiras e, rinkimas, rušiavimas. Ir buvo nuspręsta e, tęsti diskusijas techninių lygmenių, atsižvelgianti tai, kad reikia pasirengti trečiosiams dalyboms, kurios yra planuojamos rugsėjo 26 dieną vykti. Antroji tema yra ITS. Mes Pirmiausia, dalyvavo antram tri trilogė ir mūsų pozicija buvo krenčiama vasario 15 dienos diskusija ir e, gegužės 15 dienos e, diskusija ir buvo kalbama visą eilę punktų, kurie buvo susiję su geresniu derinimu, e, gamybos lygmeniu, kokybiniu vertinimu ir taip pat e, anglės nutekėjimo nuostatų ir e, nuostatos, tai inovacijų fondai, taip pat e, Paryžių sustarimo peržiūra. Pirmininkaujantį valstybė sutiko patikti visą eilę pasiūlymų, kompromisinių pasiūlymų valstybėms narėms ir pristatė tarybos poziciją dėl parlamento siūlymų pakeitimų, kurie nebuvo atspindėti bendrame požiūryje, tai būtent dėl aviacijos ir laivybos kompensacijos perėjimo fondas e, ir mažieji teršėjai. Ir mes taip pat dalyvavome orientacinėse diskusijose, tai yra tų klausimų trikampis e, siekiai, e, apsauga nuo anglės dioksido nutiekėjimo ir fondai. Ir kartu su taryba ir komisija mes nutarėme, kad galima padaryti pažangą techninių lygmenių visą eilę klausimų, kaip pavyzdžiui 10D straipsnis, MSRP nuostatos ir taip pat mažieji teršėjai ir supaprastinimas. Vakar vyko trečiosios neformaliosios dėrybos, kur vėl dar aptarėme e, sugrupuotus klausimus ir mm, esminius e, klausimus ir buvo užduoti klausimai, buvo pateikti paaiškinimai dėl mm, pasiūlymo apimties ir būtent MSR nuostatų ir peržiūros nuostatų. Mes e, prašėme papildomų paaiškinimų dėl ryšių tarp e, laisvų paskirimų ir kas, e, kiek tai yra susijęs su tarpsektoriniu e, faktoriumi ir valstybės pagalbos peržiūra, taip pat jos e, poveikis netiesioginiam kaštų kompensavimui. Pagal 10D straipsnis, 10D straipsnis buvo aptartas ir parlamentas aiškino, koks turėtų būti nepanaudotų išmokų panaudojimas, neįsavintų išmokų panaudojimas. Taip pat MSR nuostatos e, ir techninis teikimo. Kitas, e, kitas diskusijos yra planuojamos rugsėjo 13 dieną turėtų vykti ir dar prieš tai vyks du techniniai posėdžiai. Toliau dėl ROS. E, Birželį 21 dieną vyko dėrybos prieš šalės dėrybos ir kur buvo pasiektas bendras sutarimas, numatant, kad antriniai rinkos subjektai elektroniniam e, įrangai turėtų būti apimti ROS ir apdrausti ir taip pat e, tokios įrangos atsarginės dalis, jeigu tokie produktai yra pateikti į rinką iki 19 metų gegužės. Taip pat e, e, atsarginės dalis, kurios yra išimtos iš elektroninės elektrinės įrangos, turėtų E, dalyvauti gražinimo sistemose ir e, dar daugiau komisija taip pat turės pateikti prašytojui valstybėms narėms terminus, iki kada reikėtų įgyvendinti nutarimus dėl išimčių e, elektros ir elektroniniai įrangai. Ir korepirė buvo disku, diskutuojama 28 birželio, o pas mus balsuosime šiandien. Ir paskutinis posėdis vyks spalio 3 dieną. Taip pat e, kolegos dalyvavo misijose į 71 sesijoje aplinkos apsaugos e, komitete, tarptautinėje jūrų organizacijoje. Tai mes nusprendėme dalyvauti toje misijoje ir du kolegos, ponas Varija ir ponas Sekaut, dalyvavo ir norėčiau, kad jie mums praneštų, pasisakytų apie savo misiją, dalyvą misijoje. Ponas Farijan. Dėkoju. Kaip žinote, tai yra jau trečias kartas, kai Europos parlamentas siunčia e, kolegas dalyvauti misijoje ENO. Tai buvo 71-oji mm, jūrų aplinkos apsaugos komiteto sesija, MIPC 71 IMO. Ir mm, vyko 25, e, birželio 25, tai yra praėjusią savaitę. dalyvau aš ir mm, Buzakai iš Žaliųjų. Kaip sakiau, tai jau buvo trečias kartas, kai Endi komitetas siuntė delegatus į šią sesiją. Ką galiu pasakyti apie šį susitikimą? Tai buvo pirmasis e, džėdė e, tarpsesinės darbo grupės posėdis ir buvo aptarta visai rie klausimų susijusių su DHG, busimą viziją, viziją kokios, kokie bus siekiai, kokios bus gairis ir taip pat ilgalaikės ir vidutinės trumpinės priemonės ir pajėgumų kūrimas. Turiu pasakyti, kad diskusijos buvo labai vaisingos, bet jeigu klausimas yra, kas konkrečiai buvo pasiekta per pastarąsias porą savaičių, tai a, atsakymas būtų toks, kaip visuomet, tęsti diskusijas. Mūsų pagrindinis viltis buvo tai, kad bent jau bus politinis sustarimas sutarti dėl bendrų sektorinių tekstų iki 2018 metų, tačiau po šių dviejų savaičių mes tokio mm, įsipareigojimo nepasiekėme. Kitas tikslas buvo pasiekti, kad politinis komitetas įgyvendintų artimiausio laiko tarp priemonės kaip įmanoma greičiau ir iš tikrųjų yra visas sąrašas trumpalaikio, e, trumpalaikio priemonių, pavyzdžiui, mm, nustatyti laivų dizaino projektavimo standartus ir greičio pribojimus, bet čia yra tik tai sąrašas, mes neturim įsipareigojimų ir pasiekti ir gyvendinti šitas priemonės kaip įmanoma greičiau. Ir mm, tos priemonės yra būtinos, kad apribotume išmetimus iš laivų. Ir turiu pasakyti, kad negalime laukti, nes reikia stengtis paskubėti, nes yra ir nelabai tinkamų e, mm, atvejų. Nebuvo sutarta dėl trečiosios fazės stiprinimo ir taip pat e, projektavimo standarto naujiems laivams, taip pat didėliojamas sprendimas 19 metams, o dabar statomi laivai bus taip pat mm, parduodami ir po kelių dešimtmečių ir ketvirtam, penktam dešimtmetį. Taigi e, e, sektoriniai išmetimai turėtų, e, turėtų sumažėti ir negalima to sprendimo atidėlioti. Kitas nuogastavimas yra tai, kad IMO nusprendė ne, nepakeisti duomenų rinkimo sistemos. Ir šita sistema turėtų būti lanksti ir skaidri tai reikėtų atsižvelgti, kai arba jei bus nuspręsta e, keisti laivybos standartus. Taip pat buvo pabrėžiama įMU, kad reikėtų tęsti GMG strategiją. Ir taršos leidimų prekybos sistema, sistemoje parlamentas reikalauja, kad es imsis priemonių tada, kai nebus panašios sistemos, kuri mm, e, funkcionuos pagal IMO per šias e, dvi savaitės atrodo, kad bejybos sektorius gal, galiausiai bus įtrauktas į ITS. Atrodo, kad e, buvo daug kalbama, daug pokalbių, daug e, dvišalių susitikimų ir labai mažai rezultatų. Aš e, manau, e, kad Velonija yra geras pasirinkimas ir aš manau, kad, e, kaip aš supratau iš, iš posėdžių praėjusią savaitę, sesijos rezultatas, pastariusios savaitės posėdžių rezultatas buvo toks, kad mes buvom labai mm, optimistiški, mes tikėjomės kad bus pasiekta daugiau, bet dėja viskas tas pats. Tai nežinau, ar bas, kolega bas, mm, kažką e, norėtų papildytų, papildyti. Aš turbūt pasakiau beveik viską, bet palaukim kito MPS ir, kaip sako mano šalyje, stengiamės ir IMO mm, e turės e, pasiekti daugiau. Dėkui, ponė Farija, o dabar kitas ramstis, ponas Fekaut. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegai Faryje už tai, kad, ką jis papasakojo, kas vyko praėjusią savaitę e, Londone, kai dalyvavome laivos posėdėje MO. Tai buvo tikrai didžiulė misija iš dviejų žmonių, bet pasirodė, kad net ponas Junker pyko, kad mes buvom e, Londone, o ne plenarnėje sesijoje antradienį rytą. Tačiau Na, tai yra klasikinis Seimo e, posėdis ir ar ta stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia. Tai priklauso nuo to, kaip tu žiūrėsi ją. Jeigu esate iš e, vidaus Seimo e, vienybės, tai tuomet jūs manote, kad yra pokyčių, keičiasi nuotaika ir tai yra dėl ramiai vandenino salų. Noriu tai pabrėžti, kad ramiai vandenino salos, maršalo salos, duvaldų ir taip pat iš šalis kaip Bahamos, Bahamai dabar yra iškeliami į politinį lygmenį, nes iki šiol buvo techninio lygio posėdis ir kalbam apie laivų registrus, o dabar matome vis daugiau šitos šalis, žinančios, koks yra klimato atšilimo poveikis ir kas gali atsitikti, jos įneša dinamikos, kas yra gerai ir e, iš ENO perspektyvos, tai ne pirmą kartą šiandien dalyvavau, taigi sakoma, kad yra e, rimti pokalbiai, kad reikia kažką daryti klimato kaitos srityje, bet jeigu žiūrėsim iš kitos pusės, kas dėl ko apsispręsta, buvo nuspręsta, kad mes tęsim dar darbą dėl strategijos, kuri bus patvirtinta 2018 ir prasidės gyventinimas nuo 23 metų. Taigi, žinote, na, suėmė, o tiek pasiekėme, bet mes turim bities, manam labai svarbu, kad strategija, kuri bus patvirtinta kitais metais, vėlgi Londone, 18 e, metų balandį, kad joje bus vizija, bus tikslai ir uždaviniai ir bus priemonės trumpalaikės e, netidėliotini veiksmai, nelaukiant 23 metų ir taip pat vidutinės trukmės ir ilgalaikiai veiksmai. Mes turim siekti rezultatų, nežinome, nesame įsitikinę, kurio yra šali, kurias nori stumti ir manau, kad Ramio vandenino salos e, nori tai daryti ir sąjunga, Europos sąjunga nori turėti galių išjudinti viską, bet yra pora šalių, kurios nenori ir nėra pasirengusios imtis veiksmų ir gali būti diskusijos dviejų sesijų. Viena bus spalio mėnesį, o kita bus prieš kitą EMO MPS susijimas 72 sesija, tai bus esminis dalykas. Ar mes patvirtinsim šitą strategiją per kitą MPS, taigi imamas žingsnių tuo siekiant. po, pokyčių greitis yra per mažas, na, bet pažiūrėsim, kas atsitiks. Dar liko vieni metai ir tikėkime, kad šita strategija bus įgyventinama nedėlstant, nes laukimas iki 23 metų, nemanau, kad tai yra galimybė. Ir galiausiai jie padarė išvadų dėl domenų rinkimo sistemos, bet yra didžiuliai skirtumai, kaip sako Farija skiriasi e, MRV er, europinė požiūrė, taip pat dėl skaidrumo ir trečiųjų šalių tikrinimo. Ir manau, tai yra labai svarbi dalis, kurią reikėtų įtraukti ir išlaikyti europinėme požiūrėje, nors vyks diskusijos, kaip suderinti europinį požiūrį su EMO sprendimu, taigi dar tiko daug darbo, manau, buvo labai naudinga ten dalyvauti, nes matai, kad Europos parlamento dalyvavimas, politinis spaudimas skatina šalis judėti, bet vis dėlto tai yra EMO judėjimas. Taigi užtikrinkim, kad mes ir toliau ten dalyvausim, nes judėjimas turi būti greitesnis. Ačiū. Ačiū. Reikia pasakyti, kad e, ir maršalo salų atstovė dalyvavo Taip pat ir paskutinį kartą Strasbūrė susitikome. Dar žinau, kad komisija norėjo keletą žodžių šią temą pasakyti. Taigi, ponia Urser, ačiū. Labas rytas. Norėjau komisijos vardu padėkoti komiteto nariams už tai, kad e, prisijungė prie susitikimo Londone, siekiant užmėgsti ryšius su trečiosiomis šalimis ir spręsti su klimato kaita susijusius klausimus, būtent laivybos rytyje. Aišku, gan skeptiškas požiūris buvo išreikštas kai kurių delegacijų, bet reikia pastebėti, kad atmosfera vis dėlto gerėja tų pokalbių. 123 laivybą vykdančios šalis dalyvauja tarptautinės jūro organizacijos veikloje. Ta džiugu pastebėti, bet yra grupė šalių, kuri tradiciškai blokuodavo visus sprendimus susijusius su emisijų mažinimu, bet ta grupė dabar silpnėja ir mūsų pozicijos tampa vis stipresnės. Tad 2018 metams e, komisija prognozuoja strategijos suformulavimą jau iki 2020 metų, aišku, norėtųsi ir priemonės, priemonės konkrečias matyti gyvendintas. TJO turėtų e, ir standartus numatyti iki 2030 metų E, laivuose taikomoms priemonėms, kurios mažintų emisijas ir būtent jungtinių tautų agentūra šis sprendžia dėl tokių dalykų, tačiau kai jau pribręsta reikalas, tada visgi ganėtinai greitos procedūros pritaikomos. Pajėgumus ir išteklius plė, plėsti, žinoma, reikia. Komisija tam yra numačiusi 10 milijonų eurų regioninės, regioninio bendratarpiavimo centrams jie yra skiriami ir taip pat bendradarbiavimui su būtent skeptiškai nusiteikusiomis trečiosiomis šalimis. Taigi taip žvelgiame į ateities darybas. Komisija mano, kad uh, Tiek už transportą, tiek už klimato kaitą atsakingi kolegos e, smarkiai padirbėjo tuo klausimu ir dar tiksiu žodį kolegai, kuris kūruoja duomenų analizės klausimus ir tai kaip viską tarpusavėje susijęti. Taip, aš dėl duomenų rinkimo sistemų norėjau pasisakyti. MPC dėl to prieėmė sprendimą praėjusį spalį, komitetas patvirtino dvi dar likusias nepatvirtintas rekomendacijas dėl duomenų bazių ir duomenų rinkimo, tai rezultatai gana pozityviai nuteikiantys ir sekretariatas e, būtinai stengsis užtikrinti išsamumą duomenų. Kitos gairės susijusios su patikrinimu surinktų duomenų Ir čia jau gana aiškus skirtumai išriškė tarp Europinės sistemos ir TJO sistemos. Iš tiesų, ten nėra tiek detalių pateikiama, kiek mūsų sistemoje, kiek mes esame įpratę daryti. MRV reglamentą mes jau peržiūrinėjame. Prieš porą savaičių poveikio vertinimas pasirodė, dabar viešųjų konsultacijų klausimynai yra skelbiami ir kaip visada. Toliau visi procesai tęsis ir po poveikio vertinimo. Ačiū. Tai tiek dėl šio ryto pirmojo darbo atvarkės punkto. Ir dabar tikiuosi, kolegos, kad esate pasirengę balsuoti. Turite visi paruoštas balsavimo korteles. hope you are. We are starting with an easy one. Pradėsim nuo paprastesnio atvejo. Tai prieštaravimas dėl genetiškai modifikuotos sojos elektroniniu būdu balsuojama, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitas balsavimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, balsa, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ačiū. Dabar gambus pranešimas procedūrinės taisyklės aplinkos saugos ataskaitų srityje. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. Devin, dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Keturioliktas pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Šešioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl atitinkamai pakeisto pranešimo projekto. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Sveikinimai. Dėkoju. Toliau balsuojame dėl Flanagan nuomonės. Informatorių apsaugos priemonės, be abejo, veikiančių viešo intereso labui. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 35 pakeitimas už, prieš, pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 39 už, prieš, susilaikė priimta. 40 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsim. Dėl 40 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 41 už prieš, susilaikė priimta. 42 už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Ke šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 58 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 59 už prieš susilaikė priimta. 5 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 69 pakeitimas dvi dalis. Dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsim. Tikrinamės dėl antrosios dalies, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 70 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 71 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 77 pakeitimas. Už. Kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 87 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 88 pakeitimas už. Reikia pasitikrinti dėl 87. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 88 už. 88 už. Prieš susilaikė priimta. 89 už. Prieš susilaikė priimta. 91 už. Prieš susilaikė atmesta. 95 už. Prieš susilaikė atmesta. 93 už. Prieš susilaikė, atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė atmesta. Devintas už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaikė atmesta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė atmesta. Penkioliktas už, prieš prieš susilaikė atmesta 16 už, prieš susilaikė atmesta 17 už, prieš susilaikė atmesta 18 už, prieš susilaikė atmesta. Galutinis elektroninis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Sveikinimai. Dėkojom. Next vote is on Gerling report. Dabar balsuosime dėl Gerling pranešimo. Aviacijos veiklos apriepties apribojimas. Pirmas, kas už? prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoltas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas. Vienuoltas ir dvyliktas balsavome kartu už abu, atsiprašau, jau viskas vykia. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 137 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Tranten 90. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Įtre 13. Už. Atkrenta, atsiprašau. 17. Kas už. Taip pat atkrenta. 91. Tikriausiai čia reikia balsuoti. Kas už? kas, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 29, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 101, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. 102, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 103 už, prieš, susilaiko priimta. 104 už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas dešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas dvidešimt šeštas, už, prieš, susilaiko, priimta. Thank you. Tran 12 už. Prieš. Atsiprašau, atsiprašau, vis dėlto nereikėjo balsuoti. Per daug įvairių spalvų lentelėje. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. 168, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tran vienas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. Itra vienas už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl Itra vienas, prašome. Baigiame. Atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš susilaiko atmesta. 27 už, prieš susilaiko atmesta. Įtradu už, prieš susilaiko atmesta. 28 už, prieš susilaiko atmesta. Įtradu 3 už, prieš susilaiko. Balsuokime kortelėmis ir įtradu 3. Baigime. Priimta. 29 už prieš susilaiko atmesta. 30 už prieš susilaiko atmesta. 31 už prieš susilaiko atmesta. Trando už prieš susilaiko atmesta. Pirmas dalimis, pirmoji už prieš susilaiko priimta. Antroji už, prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt trečias už, prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt ketvirtas už, prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt penktas už, prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt šeštas už, prieš susilaiko atmesta. 38 už, prieš susilaiko atmesta. Įtra 4 už, prieš susilaiko priimta. 10 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 42 pirmoji dalis už, prieš atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 43 už. Prieš susilaiko atmesta. 9 kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Transės 6. Pirmoji dalis už. Kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis atkrenta. 52 už prieš susilaiko atmesta. Itra 8, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 5 už prieš susilaiko priimta. 55 už. Penkiasdešimt penktas už prieš susilaiko priimta. Um, Šeštasis už prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimtas už prieš susilaiko atmesta. Itra dešimt. Ar vis dėlto ne? Itra dešimt už prieš susilaiko priimta socialistų frakcija. Kaip jūs balsuojate, už ar prieš? Tuomet priimta. Pagėdaujate balsuoti kortelėmis. Dėl įtrė 10, taigi balsuokime kortelėmis. We close the vote. Baigiame. Priimta. Septintas. Už. Prieš susilaiko priimta. 64 už, prieš, susilaiko atmesta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. Šešim penktas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 66 už, prieš, susilaiko atmesta. 68 už, prieš, susilaiko atmesta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas balsuojame kortelėmis. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dėkuoju už aktyvų balsavimą ir esate nusiteikę balsuoti dėl kito. Dėl LULUTF. 94 už. prieš. Pabandykime kortelėmis pačiai pirmai pradžiai. Baigiame. Primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas pirmas už, prieš susilaiko. Neaišku, 101 balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. 14 už prieš susilaiko primta. 118 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 134 antroji dalis kartu su Agri 21. Antroji dalis. Kas už tos, tų pakeitimus? Prieš susilaiko priimta. 136 už. Prieš susilaiko atmesta. 138 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 138 prašoma balsuoti kortelėmis. Baigime balsuoti. Atmesta. 141 už. Prieš. Susilaiko priimta. Septintas kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. 917 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 148 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 147, 148 kortelėmis prašome. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt septintas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 155 už, prieš susilaiko priimta. Agri 25 už, prieš susilaiko atmesta. 158 už, prieš susilaiko atmesta. 159 už prieš susilaiko atmesta. 159 kortelėmis prašome pasitikrinti. Baigiame. Atmesta. Agri 26 už prieš susilaiko atmesta. 160 už, prieš, susilaiko atmesta. 161 už, prieš, susilaiko atmesta. 16a, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tai yra kompromisinis pasiūlymas, todėl balsuokime kortelėmis 16a. Baigime. Atmesta. 16b. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Itre 32. Kas prieš susilaiko priimta. 33. Itre. Už. Prieš. Susilaiko. Nelabai aiškus rezultatas. Socialistai už ar prieš. Žinai. Tuomet balsuokime, balsuokime dėl 33-ojo. Trisdešimt trečias įtarė kortelėmis. Baigime. Primta. Penktasis kompromisas. Kas už? Penktasis kompromisas. 17 puslapis bent jau mano dokumentuose. Kas už, kas prieš, susilaiko rimta. 247 ir Agri 41 kartu, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 248, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 249 už, prieš susilaiko atmesta. 250, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 250 kortelėmis. Baigiame. Atmestam. 251, 252, kas už, kas prieš, sulaiko atmestą. 253, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 254 už, prieš, susilaiko atmestą. 255, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 258, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Į 38, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Į 39, už, prieš, susilaiko atmesta. Itri 40 už prieš susilaiko. Praleidome 12 kompromisą. Balsuojame už prieš susilaiko priimta. Dabar Itri 40, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Itri 42, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 22 puslapis, Agri 53. Kas už, kas prieš, laiko atmesta. 292, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Itra vienas, kas už, kas prieš, susilaiko neaiškus rezultatas dėl itra vienas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Įtre 2. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 9.5. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Agri 4, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. 42 už, prieš, susilaiko priimta. I37 už, prieš, susilaiko priimta. 96 už, prieš, susilaiko priimta. 48 už, prieš, susilaiko. Balsuojame dėl 48 kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Į 38 už prieš. Į 38 kortelėmis. Ne visi balsavo. Baigiame. Priimta. 49 už prieš. 69 balsuojame kortelėmis. Pradedame. Labai keistai balsuojate šį kartą. Baigiame. Priimta. Devintas kompromisas už. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 58, 59 ir 7 balsuoti nereikia. Agri 8, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 60, 62 atkrenta. 67. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko, atmesta. 74 už, prieš, susilaiko, atmesta. Į 312 už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 10 už, prieš, susilaiko, atmesta. 75 už, prieš, susilaiko atmesta. Įta 13 už, prieš, susilaiko balsuojama kortelėme. Atrodo, kad pritarėte, bet vis dėlto pasitikrinkime kortelėmis. Įta 13. Baigiame. Priimta. 76 už. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 77 už, prieš, susilaiko atmesta. 85 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad nepritarite, bet balsuokime kortelėmis dėl 85. 85. Baigime balsuoti. Atmesta. 86 už prieš 86 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Dešimtasis už. Prieš. Susilaiko. Primta. Į 315 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 87 už prieš susilaiko priimta. Į 317 už prieš susilaiko atmesta. Į 318 už prieš susilaiko priimta. DV8 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 99 už, prieš susilaiko 99. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 90 už, prieš, susilaiko, priimta. 911 už, prieš, susilaiko, atmesta. 912 priimta. Ir dabar kortelėmis balsuojame už visą dokumentą. Pradedame. Baigime. Ir pritarta. Sveikinu ir dėkoju. Dabar turėtume skelbti pertraukėlę. Balsavimas baigėsi. Kitas klausimas yra Estijos pirmininkavimo programos pristatymas. Aplinkos apsaugos ministras turėtų atvykti 11 valandą. Taigi iki 11 valandos mes turime daryti pertrauką.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

Good afternoon again, colleagues. Sveiki, kolegos. Čia jau vidurdienis ar dar ne vidurdienis, kaip ten bebūtų. Ačiū, kad susėdote į savo vietas. Kitas darbo tvarkės klausimas yra pasikeitimas nuomonėmis su pirmininkaujančia Estija ir atstovauja Sim Kisler, Estijos aplinkos ministras. Jis atvyko pas mus, tai yra, kai šalis pradeda pirmininkauti, aptarti prioritetus ir e, numatyti laiko terminus. Taigi norime informuoti ministrą, kad šiandien balsavime dėl ATS ir, ir um, aviacijos ir LUDCF. Taigi tikimės, kad jūs uh, pirmininkavimo metu skirsit pakankamai dėmesio um, dokumentų paketams, aplinkostaugos um, ir, ir, ir uh, ekologijos srityje. Na, mes tikimės, kad puikiai bendradarbiausime ir skatinsime šito, šitų svarbių teisės aktų kūrimą ir įgyvendinimą. Taigi, jeigu galime, noriu suteikti Jums žodį ir prašom pristatyti Estijos pirmininkavimo prioritetus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponės turponai. Man labai malonu susitikti su jumis šiame komitete ir aptarti, kaip mes kartu galime įgyventinti Europos aplinkos saugos darbo tvarkę ir mm, saugoti Europos piliečių gerovę, taip pat užtikrinant, kad mūsų veikla neperžengs ekologinių ribų. Estija įstojo į Europos Sąjungą 2004-aisiais ir tai yra pirmasis kartas, kai mums teko didžiulė garbė pirmininkauti Europos e, Sąjungos taryboje ir tikrai tai yra istorinis atvejis, dėl to norėčiau tarti keletą žodžių gimtąją estų kalbą. Kitų metų pradžioje Estija šves šimtasis metų nepriklausomybės metinės. Likimas norėjo, kad mes pirmininkautume šešis mėnesius anksčiau ir mes priėmėme šitą iššūkį. Tegul tai parodo, kad mes veiksime ryštingai visomis nenumatytomis aplinkybėmis ir pirmininkavimo metu, siekdami bendrų tikslų ir užtikrindami gerovę. Mes padarysim viską, ką galime, aptartrent visus galimus pasiūlymus, mes dirbsime veiksmingai ir konstruktyviai. O dabar grįžtu prie anglų kalbos. E, šiandien yra pasaulio gyventojų diena. Planetoje yra apie 7,5 milijardo žmonių. Pagal naujausius jungtinių tautų vertinimus pasaulio gyventojų skaičius pasieks 10 milijardų iki 50-ųjų. Tai e, bus katastrofiška, jeigu mes laikysimės dabartinių gamybos ir vartojimo modelių. Ir e, Europa siekia gyventinti veiksmingą mažą anglę e, žiedinę ekonomiką. Gerbimi Europos parlamento nariai, aš norėčiau patvirtinti, kad mes manome, jog parlamentas yra mūsų didžiausias partneris teisėkros procese. Ir mes tikimės vaisingo bendradarbiavimo su šio komiteto nariais. Mes esame pasirengę konstruktyviai e, spręsti ir pasiekti teisingus sprendimus. Mūsų prioritetai aplinkos saugos taryboje apima tris temas - klimato kaita, žiedinė ekonomika ir ekoinovacijos. inovacijos Noriu pabrėžti, kad klausimai susijęs su visuomenės sveikata ir maisto sauga bus sprendžiami šiek tiek vėliau ir juos aptars kolega Eugenija Osinovski, tai yra sveikatos ir darbo ministras. Pasiūlymai, kuriuos aš pateiksiu, buvo numatyti kaip prioritetiniai klausimai teisėkros darbo atvarkėje 2017 metams. Estija e, remsis tą pažangą, kurią padarė kolegos iš Maltos ir stengsis spręsti klausimus, kurie yra ant mūsų darbo turkės stalo. Ir e, klimato kaita yra vienas didžiausių prioritetų. Pirmininkaujantį Estiją daro viską, ką gali, kad būtų įgyventinti 2030 pasiūlymai. Ir tai padės mums sumažinti šiltumo efektą sukeliančių dujų mažinimą bent jau 40 procentų per ateinantį dešimtmetį. Pradėsiu nuo mm, esmės. Tai yra taršos leidimų priekybos sistema. Kai vėl įgavome pagreitį, mes dirbsime progresyviau. E, ateitis e, yra daug žadanti, kadangi turim tą pačią e, tą pačią viziją. Tai yra lydimų sistema, kuri padės pasiekti 17 metams numatytų tikslų. Kai dėl e, aviacijos emisijų mes tikimės, kad triologė pasieksime pažangos ir užbaigsim e, diskusijas ir geriausias momentas dabar pasveikinti jūs sėkmingai balsavų šį rytą. Pirmininkaujantį maldą e, baigė pirmininkauti birželį ir mes stengiamės įsijungti į darbą kaip įmanoma greičiau. Mes turime užtikrinti, kad būtų garantuotas teisinis tikrumas dirbantiems aviacijos srityje ir gyvendinti globalias priemonės, kurios yra numatytos Europos civilinės aviacijos sutarime. Mes tikimės veiksmingai bendradarbiauti su pranešėja, ponė Džiulė Kirning dėl abiejų ATS pasiūlymų. Taip pat norėčiau e, padėkoti poniai Gerling už jos apsilankymą Estijoje gegužės mėnesį ir susitikimą su mūsų komanda. Jeigu žiūrėsime, kokie sektoriai patenka į taršos leidimų priekybos sistemą, džiaugiuosi, kad parlamentas padarė didžiulę pažangą. Mes sveikiname pranešėją, ponę Brandį, e, užtikrinus įgaliojimus diskusijoms ir džiaugiamės puikiu darbu LULUCEF reglamentu. Mes dirbame kartu su pranešėju Norton Plins. Sveikinu Sigminai balsavus šį rytą. Savo ruoštų mes e, siekiam, sieksime kompromiso taryboje. Mūsų tikslas yra parengti bendrą požiūrį iki spalio mėnesio ir pradėti ir šalies e, dėrybas iki mūsų e, pirmininkavimo pabaigos. Kai e, dėl klimato kaitos e, labai svarbės yra tarptautinės dėrybos. Europa daug padarė skatindama Paryžiaus susitarimą ir mes liekame ištikimi savo įsipareigojimams. Europa turi būti lyderė gyvendinant Paryžiaus darbo tvarkę. Šiuo požiūriu COM23 e, lapkričio mėnesį bus labai svarbi gairė, kadangi e, globalus klimato veiksmai įžengė į lemiamą etapą. Ir Estija nori įgyvendinti Paryžiaus programą ir palengvinti dialogą 2018. Mes aptarsim šitos klausimus neformaliuose ministrų e, susitikimuose Talinė. Antras svarbus klausimas mūsų pirmininkavimo programoje yra perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Šiuo metu mes tęsime dėrybas dėl atliekų pakuočių, nes tai yra žiedinės ekonomikos svarbi dalis. Est, pirmininkaujantį Estiją supranta, kad šitas paketas yra labai techninis klausimas. Mes esame pasirengę pasiekti teisingą, sąžiningą ir subalansuotą susitarimą. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Simonai Bonafe už įspūdingą darbą rengiant šitą, šitos nepaprastai sudėtingus pasiūlymus. Tuo pačiu metu mes laukiame komisijos pasiūlymų, o tai bus antroji žiedinės ekonomikos paketo dalis. Tai yra pasiūlymai dėl plastikų, dėl atliekų pakartotinio naudojimo ir taip pat e, cheminių produktų ir E, atliekų teisės aktų. Tikimės, kad tai bus padaryta iki šių metų pabaigos. Be to, Estija e, pabrėžia ekoinovacijų vaidmenį žiedinės, žiediniai ekonomikai, perinant prie žiedinės ekonomikos. Tai yra mūsų e, trejato darbo esmė. Mes dirbsim kartu su Bulgarija ir Austrija. Kartu mes e, stengsimės skatinti šitą klausimą sprendimą es lygmenių. Jau šien, šį ketvirtadienį vyks neformalus ministrų susitikimas Talinė, kur mes daugiausia dėmesio skirsime produktų skaidrumui, išmaniems miestams, išmaniai valdomams miestams ir e, tvariam augimui. Spalio mėnesį mėnų bus skirtas eko inovacijoms ir surinksime keletą renginių, e, kur bus sprendžiami, e, kur bus ieškamas skaitmeninių ir gamta pagrindų e, sprendimų. Ir mes norėtume baigti tarybos, parengti tarybos išvadas gruodžio mėnesį toliau trijo laikotarpį 2018 metais mes teiksime parengti integruotą požiūrį nuoseklioje produktų politikoje. Taigi mes e, stengsimės paskatinti, stiprinti vartotojų vaidmenį, ypač viešai sektorių, kuris e, galėtų daug prisidėti prie inovacijų sprendimų rengimo. Mūsų mes daug dėmesio skiriame eko inovacijams, bet tai atitinka tvarus vystimo tikslus, kaip yra numatyta 2030 e, darbo tvarkėje. Mes pritarėme parlamento aktyviai pozicijai ir jos sprendimams šitose klausimuose. Mes esame dėkingi už iniciatyvas, kurias prengė pranešėjas Abdans. Taryba parengė e, išvadas viršelį mėnesį ir mes laukiame kitų komisijos veiksmų, kad būtų nurodytos kokios yra spragos es politikoje ir tikimės, kad komisija pasiūlys strategiją, įgyvendinimo strategiją. Apibendrinant, aš norėčiau pabrėžti, kad pirmiausia ir svarbiausia, pirmininkaujanti Estija tikisi, kad bus padaryta ženkli pažanga, rengiant pasiūlymus dėl ES emisijų sumažinimo sistemos ir taip pat e, pakuočių, atlikų pakuočių klausimų. Patvirtinu, kad mes manome, jog šio komiteto nariai yra mūsų svarbus partneriai siekiant mūsų tikslų. Dėkuoju už dėmesį, ponius ir ponai, dėkui. Ir esu pasirengęs išklausyti jūsų pastabas ir atsakyti jūsų klausimus. Dėkui. Labai ačiū, gerbimas ministrė, už jūsų pristatymą. Prieš e, pradėdami diskusijas aš turiu pasakyti, kad su mumis yra e, Bulgarijos aplinkos ministras Menadžimov su mumis ir renkintis e, yra rengiamas į kitam pirmininkavimui, kita pirmininkaujantį šalis bus Bulgarija. Taigi sveikiname ministrą. Ir dabar pradėsime klausimą atsakymų sesiją. Pirmiausia, politinių frakcijų koordinatorių klausimai. Ir e, siūlau, kad pradėtų ponė Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamam tarybos pirmininkui už įvadinį žodį. Tikrai labai pritariu minčiai klimato kaitos aspektus iškelti į patį viršų, norime ambicingai saugoti mūsų klimatą, ypatingai turint galvoje prezidento Trumpo sprendimą išstoti iš e, Paryžiaus susitarimo, bet mes lygiai taip pat galvojame, jog svarbu pagalvoti ir apie pramonę Europos Sąjungos Ir dėl to trilogas dėl ETS, dėl prekybos taršos leidimas yra labai svarbus. Čia visos institucijos e, ar taryba ir parlamentas numatė ambicingesnius tikslus negu komisija dėl sertifikatų panaikinimo. Tai 300 milijonų pasisakėme už, buvo pasisakyta už tokį skaičių ir jūs taryba turėtumėte būti pasirengę dėrėtis dėl to skaičiaus, kalbant apie klimato apsaugą. E, turėtų būti atliekama kokybinė analizė, kokybinis įvertinimas įmonės situacijos, e, kai kalbama apie anglės dvideginio nutekėjimą ir e, Beje, mes norime didinti skaičių sertifikatų dalyjimų 5 procentais, bent jau buvo toks skaičius įvardytas kol kas ir būt, parlamento ir būtų gerai, jeigu taryba atsisakytų minties dėl 2 procentų. Minėjote ir ponios Galing pranešimą dėl aviacijos, mes jį ką tik patvirtinome ir čia taip pat ambicijų reikėtų daugiau. Norisi tas temas tarpusavybėje ir susijęti, nes norėtųsi tas nuosaikės bent jau ambicijas įgyvendinti aviacijos srityje, kiek įmanoma, ir tada galbūt kartu su taryba sutartumėm ir dėl e, dvideginio nutekėjimo. Čia tu kalba apie vieną procentą, kuris sudarytų aviacija, tai jeigu minime skaičius 2 ir 5 procentai, tai manau dėl vieno tikrai irgi galima būtų sutarti. E, Toliau dėl pastangų dalymosi ir, ir LULUCF. Čia tikrai nemažinsime savo ryštingo nusteikimo tempų ir ambicijų. Tikrai turint galvoje Paryžiaus tarimą, e, gana įtemptos diskusijos laukia. Dėkuoju, toliau, pana Pone Dolį, SRD frakcija. Uh, to... Mm, sveiki, ponė misija, mes džiaugiamės, kad jūs, jūsų pirmininkavimis ratulis siekiantis ir siekime užtikrinti šviesę atveitį, e, užtikrinti žiedinį ekonomiką, kuri siekia saugoti ir skatinti aplinkos saugojimą. Aš peržiūrėjau jūsų programą, ypač tą skiri, kuris kalba apie e, apriepiančią ir tvarę Europą. Aišku, mes socialistai demokratai sutinkame, kad reikia užtikrinti, jog sumažinsime šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, kaip numatyta Paryžiaus susitarime, ir visos institucijos ES turi užtikrinti, kad mes sieksime to, kas yra pažangu ir e, ambicinga ir galiausiai padarys poveikį o kad tai neturėtų likti gražų žodžią ant, popierį, ant popieriaus nieko nesakantis. Norėčiau užduoti keletą klausimų, e, remiuosi jūsų mm, programa ir jūsų prezentacija. Labai pozityvu yra tai, kad jūs teigiate, kad dėl aviacijos atės jūs teikiate užbaigti viršalės direktyvas iki jūsų, dėrybas iki jūsų pirmininkavimo pabaigos, bet norėčiau žinoti, kaip e, bus dėl tarybos, e, dėl, dėl ETS, kaip vyks dėrybos, nes užtruks šiek tiek laiko ir čia yra vilkinami šiek tiek, nėra toks greitis, kokio tikėjomės. Jūs minėjote taip pat e, ir kelių transporto rinką, jūs siekiate aktyviai dirbti šioje srityje. Aš norėčiau e, gauti daugiau informacijos e, apie tai ir įdomu tai, kad jūsų programoje jūs minėjote taip pat ir tikslą tu inicijuoti diskusijas dėl mm, IT tai ekologinių sprendimų ir jūs minti naujas e, platformas, tai yra pereimas prie žiedinės ekonomikos ir mm, skatinti ekonomiškai, e, ekologiškai atsakingą vartojimą. Norėčiau išgirsti detalių, kad būtų aiškesnis vaizdas, ką jūs siūlote e, šio klausimu. Ačiū. Dali. Dėkui, ponė Dali, dabar ponė Girplink. Labai ačiū. Taip pat norėčiau e, pasakyti, kad džiaugiamės jūsų apsilankymų komitete. Na, e, svarbiausia man yra ETS pasiūlymas. Norėčiau padėkoti Jums už e, trumpą pažintį su Estija ten praleidau tik tai keletą dienų, bet jos buvo produktyvės ir manau, kad mes sugebėjome numatyti, na, bent jau, jeigu ne laivo kryptį, tai bent jau greitį. Ir džiaugiuosi, kad yra numatytos datos e, aviacijos ATS renginių ir jie vyksta iki spalio mėnesio mes siekime užbaigti aviacijos atės ir e, norėčiau, kad e, visi pasiūlymai būtų svarstami kartu. Mm, tam yra rimtos priežastis ir mm, pasiūlymas, kurį minėjo Lisa, yra tam tikras saveikumas tarp dviejų pasiūlymų, bet e, manau, kad mm, nėra reikalo e, tempti laiko, yra skirtumų, bet reikia paskubėti ir manau, kad Estijos, Estija pirmininkaujantį taip pat laikosi tokios pat nuomonės. Taigi kartais pokyčiai ne, nevyksta labai greitai. Matome labai ilgą, laik, ilgą teisėkuros pasiūlymų sąrašą e, kiek tai susijęs su ekologija, aplinka ir ekonomika. Norėčiau Jums palinkėti didžiulės sėkmės ir užtikrinu Jūs, kad mes Jums padėsime. Vien, mano vienas klausimas, Jūs atspindėjote mano nuogastavimus savo pristatymę, tai nėra svarbu didelis klausimas, bet ar ne turėtume skatinti mm, paketų sinergiją, nes neturėtų būti du ETS, bet ir kiti klausimai LULUCF ir pasidalinimas, mm, darbo pasidalinimas. Manau, kad e, Europos mažiau sėkmingi elementai tai yra nesugebėjimas užtikrinti koordinavimo ir sinergijos tarp abiejų paketų mes turėtume juos traktuoti kaip vieną, nes labai dažnai matome konfliktus perinančius iš vieno į kitą. Ir manau, kad yra jums šansas, jums galimybė. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip mes galėtume pasiekti mm, savykų ir vieningą paketą. Dėkuoju, ponė Gerling, paskui ponas Ginbrandi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ministrui Kister už jūsų atvykimą ir pirmininkavimo programos pristatymą ateinančiams šešiems mėnesiams. Aš tikėjusi jūsų, laukiu jūsų bendradarbiavimo ir aš peržiūrėjau jūsų mm, tiklalapį ir matote, kad e, jūs, dar gavau jūsų mm, pirmininkavimo maišelį, dovaną kai yra e, tam tikri e, žali ir mėlyni elementai, bet kai išverčiat šitą maišiuką, jis visas spalva yra žalia. Taigi jūsų pirmininkavimo programa atrodo tik tai yra žalių elementų, bet kai peržiūrime iš esmės, jie tikrai yra ambicingo žaliaja prasme. Turėčiau porą klausimų dėl bioįvairovės, kalbant apie e, tai, kas yra žalia, na mes manėme, kad niekada nei, neįveiksim 2020 įvairovės darbo atvarkės tikslų, jeigu nepas, nesusibrinsim pastangų. Komisija atliko savo darbą, bet e, valstybės narės tyli. Mano klausimas, ką jūs ketinate daryti pirmininkavimo metu ir ką daryti, kaip įtikinti kolegas, kad mes tikrai turime sustiprinti pastangas siekiant e, pasiekti 2020 darbotvarkės tikslų. Tai yra bioįvairovė apskritai ir ypač žemės ūkio srityje. O antrasis klausimas, žinome, yra susijęs su klimatu. Ir bendro darbo, bendromis pastangomis. Žinome, kas vyksta pasaulyje. Mm, Trumpas pirm... Turkija keičia nuomonės, e, Paryžiaus susitikimas sustarimo atžvilgių. Taigi labai svarbu, kad e, Europoje mes nenukryptum, neišytume iš kelio. Ir e, mes išgirstame signalus iš Europos Sąjungos pusės, e, jeigu spalio mėnesį vyks vadovų taryba ir joje diskutuosime, bet spalis artėja ir ką, ar jūs optimistiški ir ką jūs darote, kad pasiektume bendrą požiūrį, bendrą tikslą e, klimato srityje, ypač e, e, pastangų ir darbo pasidalinimą, kas bus padaryta spalio mėnesį. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė Kanečina, Guė. Dėkoju, ponė pirmininkė Sveikinu Jūs, ministrė, dėkuoju, kad atvykote šios dienos posėdį. Džiugiuosi galimybę. Ir taip pat e, džiaugiuosi, kad yra busimos pirmininkančios valstybės Bulgarijos atstovas. Norėčiau e, paminėti visus prioritetus, bet e, politikoje svarbiausia yra tai, ką mes, kas įmanoma padaryti. Mes su to sutarėme. Yra tiek daug bylų, tiek, tiek daug dokumentų ant, ant mūsų darbo stalo. Ir manau, kad kita paskesnė pirmininkanti valstybė, kuri turės užbaigti kai kurios projektus ir bendradarbiavimas yra esminis dalykas. Taigi turim parengti bendrą, bendrą, bendrą požiūrį. Uh, Ir esu įsitikinus, ir taip pat ir šalis darybas vakar rodo, kad mes galėsime bent jau užbaigti ETS ant trišalės darybos, kas yra labai svarbu, kadangi matome, kad tai tęsiasi jau ilgą laiką dėl įvairių priežasčių ir tam, kad užbaigtume ETS ir pasiektume bendrą požiūrį į LULUC, darbo pastangų pasidalinimas ir tie tai yra asmeniai dalykai, kadangi visi dokumentai yra susijęs su energetikos paketu ir jūs jį aptarinėsite jūsų premnikavimo metu taip pat. Mano klausimas, kokia yra pažanga daroma diskusijose, tam vadinama Wind Energy Packet, nes konfliktai yra didesni negu LULUCF arba ETS ir tuo pačiu metu viskas yra tarpusavyje susiję. Taigi, kaip jūs ketinate išspręsti šitos sunkumus jūsų Jūs pristatėte pirmininkamą prioritetus ir mes visi suprantame jūsų geopolitinę poziciją. Tai yra reikia prisijungti prie e, europinio energijos tinklo ir turi būti užtikrintas ryšys tarp šiaurės ir pietų. Norėčiau žinoti, kaip jūs žadate tęsti darbą ir kaip mes galėtume jums padėti. Yes. Thank you, Madam Chair, and thank you for the Minister for being here. And, uh... Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju ministrui, kad jūs atvykote ir pristatėte mums ambicingą programą. Mm, nežinau, ar mačiau kada nors tiek daug paketų e, per šešis mėnesius spėstinų yra aplinkos saugos paketas ir žiedinės ekonomikos paketas, reikia daryti ir e, energetikos, e, dirbti energetikos teisės aktus rengiant, nes, kaip sakė ponė Konečna, viskas yra susiję, negalime visko padėti tik tai energijos ministrams. Ir žinoma, ir laukime kito vadovų vadovų tarybos klimato srity ir džiaugiuosi, kad taryba siekia įgyvendinti Paryžiaus e, susitarimą, kaip Trumpas pasitraukė. Labai svarbu, kad mes išlaikytume šitą signalą, bet čia klausimas dėl patikimumo, nes jeigu Europa visą kalba apie tai, kaip svarbu yra gyventinti Paryžiaus susitarimą, tai kila klausimas, o ką Europa daro namuose, siekdama užtikrinti, kad Paryžiaus susitarimas būtų realiai gyvendinamas. Ir čia yra daug daug klausimų, bet kalbėkime apie vieną, LULUCF. Žinome, kad e, taryba tikriausiai pasieks susitarimą e, spalio mėnesį LULUCF ir darbo pasitarnimo srityje, bet žinome, kad e, darybose yra visokių triukų ir Europa ne visuomet turi būti atsakinga už mažėjantį skendimą. Ir Tai yra labai svarbu, jeigu, ypač jeigu Europa e, sako, kad reikia gyvendinti Paryžiaus sustarimą. Aš perskaitysiu penktą straipsnį, tai yra naudinga. Jis teigia, kad šalis turėtų imtis veiksmų, išsaugoti ir skatinti e, ir dujų rezervarus. Kaip Europa įgyvendinti šitą straipsnį, jeigu pas mus nėra at, ataskaitų tiekimo ir užtikrinkite, kad LULUC susitarime nebūtų e, spragų ir kad būtų tinkamas atskaitingumas ir ataskaitų tiekimas. Ir ES turėtų įgyvendinti Paryžiaus susitarimo penktą straipsnį, nes mes tuomet negalėsim kaltyti Trumpo, jeigu mes patys negyvendinsim e, Paryžiaus. Dėkui, pono Ekaut. O dabar ponia Dorneno. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat už jūsų dalyvavimą, ponė ministrė. Jūs pasirinkote sutelkti jūsų veiksmus prie, kovos su klimato kaita srityje įgyvenant Paryžiaus susitarimą. Ir parlamentas teigia, kad mes turim kalbėti dėl šio susitarimo ir smerkti Trumpo politiką, bet taip pat reikia imtis veiksmų e, dėl to, kad e, jungtinės valstijos pasitraukė iš, tarib, iš Paryžiaus sutarimo ir reikia, kad jie prisimtų pasiekmes. Klausimas, ar jūs nemanote imtis naujų tarptautinių veiksmų jungtinėse tautose ir e, tarp jos narių, ypač kalbu apie pagrindų konvenciją jungtinėse tautose, kur yra visos galimybės komoti su klimato kaita ir kiekvienas turi veikti pagal savo kompetenciją. Be to, vienas iš pagrindinių pirmininkančių Estijos pirmininkamo tikslų yra skatinti žiedinę ekonomiką. Konkrečiau, jūs norėtumėte pagerinti atliekų tvarkymą. Aš manau, kad Estija e, rengia pasiūlymą šito klausimu. Jūsų e, jūsų sostinė Talinė vykdo labai ambicingą politiką per pastaruosius metus. Aš norėčiau žinoti, kokiamis geriausiamis praktikomis jūs galėtumėte pasidalinti su, su kitomis šalimis um, atlikų tvarkymo srityje. Ačiū. Uh, Ačiū, tuo ir baigėme pirmą klausimų raundą ir išklausę frakcijų koordinatorių pasisakymus, vėl steikiame žodį ministrui, kad jis sureaguotų. Dėkoju, ponios ir ponai. Tikrai pasižymėjome visas jūsų pastabas Ir manau, akivaizdu, jog mūsų programa yra labai ambicinga, kad susidurėme su įvairiomis techninėmis ir teisinėmis problemomis ir keblumais, taip ir bus ateityje, bet galiu patikinti Jūs, kad darysime viską, kas yra mūsų galioje, taryboje Pagrindinis klausimas jūsų, kaip suprantu, yra, ką galime padaryti, ką galime nuveikti. Tai surenkti kiek įmanoma daugiau dvišalių susitikimų, kalbėtis su valstybėmis narėmis ir mėginti ieškoti čia sprendimų. Tas pats pasakytina ir apie trilogo procesą. Turime būti kantrus ir rasti laiko ir tinkamą nusteikimą jiems. Dabar pradėsiu nuo konkretesnių klausimų. Pirmiausia, nuo Peterio Lyzės pasisakymo susijusio su klimato apsauga dėl prekybos taršos leidimais sistemos aviacijai pritaikymo turime jau dar per Maltos pirmininkavimą Birželio mėnesį mums suteiktą įgaliojimų mandatą, aišku. Ir manome, kad sparčiai sutarti dėl šio dokumentų rinkinio yra svarbu, galvojant apie pačią ūkinę veiklą vykdančius subjektus ir apie mūsų bendrąją rinką, nes tai yra. Jos veikimas yra svarbus, sklandus iki IKAO sprendimo 2024 metais įsigaliosiančio. Ir viena vertus mes suprantame, kaip svarbu yra aukštas ambicijų lygis, kita vertus reikia pripažinti ir grėsmę kylančią tam tikriems pramonės sektoriams ir turime su jais bendradarbiauti. Pone Dali ir pone Galing taip pat kalbėjo klimato kaitos klausimais. Kaip jau minėta, stengsime rasti bendrą požiūrį dėl LULUCF ir kitų reglamentų, tiesiog juos vertinam kaip tokį tandemą, paketą bendrą. Toliau dėl ES emis prekybos taršos leidimais sistemos, manome, kad ji yra tikrai reikšminga 2030 metų ar į 2030 metus orientuotos ES klimato kaitos politikos dalis. Ir, um, pane Gelin, jūs teisingai pastebėjote, kaip tai yra svarbu ir kad, kad į tai reikia atsižvelgti darybų metu. Ir stengsime rasti kompleksinius sprendimus įvairioms situacijoms. Pone Eichhaut, jūs kiek konkrečiau klausėte dėl VLUCF. Kaip jau minėjau, pirmininkaujantį valstybę narė tikrai intensyviai dirbs tuo klausimu. Ir kaip ir jūs sakėte, vykdant peržiūrą ETS sistemos ir LUCF klausimus turint galvoje, sieksime aiškaus e, nusiteikimo Paryžiaus klimato kaitos sustarimo atžvilgiu. Čia irgi tuo pat metu svarbios ir ambicijos ir, ir kitų veiksnių įvertinimas. Tai labai techninio pobūdžio klausimai, daug paskaičiavimų yra būtinų. Ir stengsimės kiek įmanoma išvengti bet kokių spragų galimų susidarimo apie kurias jūs kalbėjote. Ponas Gerbrander ir ponas Eichhautas kalbėjo ir apie tarptautinių klimato kaitos kontekste vykdomų dėrybų reikšmę ir svorį. Prezidentas Trumpas neseniai paskelbė sprendimą, kuris labai pakirto sudarytą susitarimą, bet ES ir jos valstybės narės laikosi vieningai, tas yra svarbu ir, ir verslo subjektai, kiti suinteresuoti subjektai ir toliau tikina esantis ryštingai nusiteikę dėl numatytų tikslų Taip pat ir kai kurios paskiros e, JAV valstijos e, ir taip pat e, verslo korporacijos yra nusiteikusios ir toliau laikytis klimato kaitos tikslų. Lapkričio mėnesį vyks Bonoje COP23 susitikimas ir čia ES sieks prisidėti reikšmingai prie Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimo aspektų numatymo ir jau sakiau prieš tai, kad geriausia, ką galime padaryti, tai pasiekti gerą sustarimą spalio mėnesį vyksiančios e, ministrų tarybos metu. Pone Donano, dėkoju už klausimą dėl atliekų tvarkymo teisės aktų paketo esame pasiryžę toliau tęsti darybą su parlamentu, siekdami iki metų pabaigos rasti politinį susitarimą. Estija turi geros praktikos pavyzdžių atliekų tvarkymo srityje. Pirmiausiai Čia būtų galima paminėti pakuočių tvarkymo priimant užstatą už jas sistemą. 2013 metų ta sistema jau galioja. Ir nemažai sulaukėme dėmesio atvykstama pas mus pasižiūrėti, kaip toji sistema veikia. Ponas Gerbrand ir ponė Konečna klausė taip pat ir apie energetikos aspektus. Mes tikrai sieksime, kad visi teisės aktai būtų tinkamai subalansuoti ir leistų pasiekti praktinių rezultatų remsimės tuo darbu, kurį jau atliko buvusi tarybos pirmininkė Malta dėl švarios energetikos e, teisės aktų ir be abejo ES galiojančiais kitais teisės aktų paketais ir prioritetais. Ačiū. Dabar kolegoms proga pasisakyti per antrąjį klausimų raundą. Pirmiausia, ponė Pirek. Dank ook eh, de voorzitter van de raad. Voor... Ačiū pirmininkė, dėkoju pirmininkaujantis valstybės atstovui, kuris atvyko į pokalbį su mumis. Aš norėčiau pateikti labai svarbų, skubų klausimą. Birželio 6 dieną buvo priimtas veiksmų planas dėl natūra programos įgyvendinimo ir dėl kitų su ekologija susijusių teisės aktų. Šiaurės jūroje taip pat yra gyvenimas tvarumo užtikrinimo projektas. Norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate e, spręsti iššūkius susijusius su e, apribojimais numatytais žvejybos srityje, žemės ūkio srityje ir be to, kaip įgyvendysite Natūra 2000 programą. Tai yra visiškai atskira programa, tačiau norėčiau pasteirauti, ar bus kokiu nors techninių, teisinių e, studijų, turint omenyje taip pat aplinkosauginės organizacijas, reikėtų paklausti, ar jūs įsiklausote į ūkininkų ir žvėjų asociacijų nuomonę. Mes, žuvininkysės komitetas, lankysimės artimiausių metų Vokietijoje ir norėtume žinoti, kaip jūs derinsite tarpusavyje gairias. Aplinkosaugos komitete mes labai atidžiai stebime šiuos procesus. Gamta ir ekologija mums yra labai svarbus dalykai, tačiau labai svarbu, kad vizija būtų kuo aiškesnė kadangi visa tai susijęs su ekonominiais, socialiniais klausimais ir kartais šiame komitete šitie du mano minėti aspektai išslysta iš mūsų dėmesio centro. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip jūs sakėte, e, pastabose šeši jūsų pirmininkavimo mėnesiai yra šis, šis svarbus mėnesiai kovoje prieš klimato kaitą, ne vien tik tai e, dėl sustikimų lapkričio mėnesį, bet taip pat ir tarptautinis vadovas sustikimas Paryžiuje ir taip pat prezidentas Macron e, apie tai minėjo e, pirmininkavimas esminiu svarbiausiu metu, kadangi, kaip jūs ir sakėte, prezidentas Trumpas nusprendė pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo, ne dėja nepaisant, kad yra pasaulyje vieningai e, smerkiamas šitas e, žingsnis ir smerkiamas e, protekcionizmas ir mechanizmas. Ir 30 iš 50 valstybių, valstybių Amerikoje ir piliečių visuomenės mobilizuojasi Amerikoje prieš šį Donaldo Trumpo sprendimą. Manome, kad pirmininkaujantį Estiją per šios šešis mėnesius turėtų imtis iniciatyvos ir suteikti mm, ir 20 sprendimai ir Paryžiuje rasti bendrą susitarimą su Amerikos valstijų įmonėmis, su Amerikos miestais, kurie nusprendė likti ir dalyvauti susitarime, kurį pasirašė 15 metais Amerikos prezidentas. Taigi, mm, šiuo metu kokie būtų jūsų planai tęsti šį dialogą su amerikiečiais, kurie palankiai žiūri į Paryžiaus susitarimą ir ką jūs žandate padaryti per šešis ateinančius mėnesius. Matom. Tikuoju, ponė Giolin. Neprašote žodžio, ačiū. Pane Maista. Ačiū pirmininkė. Sveiki, gerbiamas ministrė. Norėčiau pakalbėti tema, kuri mums labai svarbi. Tai yra komisijos komunikatas dėl vandenynų e, valdymo. Vandenyno pakrantė yra labai ilga ir todėl aš manyčiau, kad jums kaip ministrui tas klausimas taip pat rūpės, kadangi yra numatyta e, tas seminaras Maltoje jungtinių tautų kontekste ir norėčiau paklausti, kokį vaidmenį jūs sutelksite vandenynams, galvodami apskritai apie jūrų vandenų tvarumą. Jūs gyvenate prie Baltijos jūros ir puikiai suprantate, kad šios jūros mm, situacija pakankamai bloga, kadangi yra pakankamai daug uh, sieros junginių ir taip toliau užteršta. Taigi kokį vaidmenį vaidins jūsų veikloje jūros ir vandenynai? Dėkuoju, kolega Ek. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ministrui, kad atvykote pas mus pokalbiui ir pristatėte savo plačių užmojų programą. Norėčiau paklausti štai ko. Kolega e, Dens parengė pranešimą ir pareikalavo, paragino komisiją imtis veiksmų, mažinant metano dujų išmetimus, kadangi metano dujos labai kenkia orui. Ir metanas gaminamas arba atsiranda, kai yra uh, laikoma labai daug galvijų, kai galvijų bandos yra didžiulis. Taigi, kaip šitas dujas jų atsiradimą mažinti ir kaip mažinant jų apimtis įtraukti ir galimybę mažinti galvijų bandas. Tačiau kita vertus, kaip reikėtų užtikrinti e, e, bio įvairovę ir taip pat kitus su metano dujomis susijusius mm, aspektus. Farija. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, ministrė, Sveikiname atvykus į mūsų komitetą. Iš tikrųjų, iš jūsų pasisakymo matome, kad jūs užsimojate pakankamai plačiai, ypač aplinkosaugos srityje, imtis veiksmų. Jūs minėjote Junktinio Amerikos valstijų atsisakymą toliau tęsti darbą Paryžiaus susitarimo kontekste. Iš tikrųjų, klausimų yra pakankamai daug, tačiau laiko neturiu pakankamai daug, tačiau norėčiau priminti, kad rugsėjo mėnesį komisija pasiūlė sprendimą dėl plastiko taršos jūrose. Iš tikrųjų, po to reikės imtis konkrečių priemonių. Tačiau svarbiausias dalykas yra pateikti bendrą globalų atsakymą, kadangi milijonai tūkstančių tonų plastiko yra Europos e, pasaulio vandenyse, kadangi jūs gyvenate taip pat prie jūros, jūs esate iš jūrinės valstybės, tai turėtų būti jums taip pat svarbu ir norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate siekti, kad būtų išsaugoti mūsų uh, vandenynai ir taip pat reikėtų galvoti apie spalio mėnesį vyksiančią vandenynų temos konferenciją. Gutelant. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrui, kad prisijungėte prie mūsų šiandien. Aš norėčiau pakalbėti apie prekybą tašos leidimais ir solidarumą. Solidarumas ES įgyvenant klimato kaitos politiką reiškia, kad visos visuomenės turi prisidėti prie mūsų pastangų kovojant su klimato atšilimu. Visi sektoriai yra atsakingi, be kitako ir jūros, jūrų sektoris. Šis sektoris kol kas nesuformulavo jokių tikslų, kad būtų galima mažinti e, taršą. 200 250 procentų turėtų būti matom, mažinama 150 procentų. Taigi situacija yra nepriimtina. Mes manome, kad jūrų transportas taip pat turėtų būti trauktamas į prekybos taršos leidimai sistemą. Niekas neturėtų likti nuo šalyje, Bent jau tai reiškia mūsų solidarumą ir tai nereiškia, kad galima ką nors e, nušalinti, kadangi visi gyventojų grupės regionai turi būti įtraukti į sistemą, reikėtų sukurti pereinamojo laikotarpio fondą ir užtikrinti, kad į to pereinamo laikotarpio procesus būtų įtraukti visi. Taigi norėčiau pasiteirauti, kaip taryba sprendžia tuos du svarbius klausimus, nagrinėdama prekybos tašos leidimais aspektus apskritai. Lainin, sveiki atvykę, gerbamas ministrė, Ge, Gebrandi e, pasidžiaugė jūsų e, Kas... Rankinė man taip pat labai patiko ir jūsų kaklaraištis. COP 20 iš tikrųjų bus jums pakankamai svarbus egzaminas. Pažiūrėsime, kaip JAV reaguos ir Turkija ir kitos valstybės. Ir atrodo, reikės kurti naujus alijansus ir tik, reikės, ko gero, stengtis sukurti ne vyriausybinių organizacijų ir subjektų labai ambicingą koaliciją ekonovacijų srities pasiūlymai yra labai įspūdingi, jūs galite daug kuo prisidėti įgyvendant šitą darbo atvarkę, taip pat ekologinio dizaino direktyva leidžia mums pateikti labai įdomių produktų, kadangi e, e, paslaugų ir gaminių srityje skaitmeninimas suteikia labai daug perspektyvų ateičiai natūrą įgyvendinti, neturime pakankamai lėšų, tačiau jūsų pirmininkamo metu bus pradėtos diskusijos dėl e, naujas finansinės programos, todėl aplinkos apsaugai reikia numatyti daugiau lėšų, perkeliant jas iš pirmojo į antrojo ramščių, kad galėtume aplinkos apsaugai skirti kuo daugiau lėšų. Dėkoju. Thank you, Chair. <coughs> um, I'm also pleased to see you here. Aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs atvykote į pokalbę su mumis. Aš esu Britų socialistas, parlamento atstovas. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad galėčiau, galiu su jumis pasikalbėti. Prieš porą valandų mes čia balansavome, balsavome dėl uh, E, žemės ir e, miškininkystės ir žemės paskirties keitimo. Šiame aplinkosaugos komitete mes apgynėtėme savo pozicijas ir tai, ką sako žalieji, aš norėčiau patvirtinti ir paprašyti, kad jūs ir toliau laikytumėtės LULUCF darybose labai ambicingų tikslų ir nesusilaik, nesusi, nesušvelnintumėte jų politinės frakcijos pritarė taip pat, kad pagal LULUCF teisės aktus būtų siekiama kuo daugiau e, dėmesio skirti e, namų iš medžio statybai, kadangi lyginant su betonu ir gelžbetoniu, tai mes čia galėtume išgauti daug daugiau naudos. Pavyzdžiui, Kanadoje statomi tokie daugiaaukščiai pastatai, pakeičiant betoną ir gelsbetonį medžių. Pavyzdžiui, Vienoje taip pat yra kitais metais numatyta įgyveninti projektą panašaus daugiaaukščio pastato iš medienos. Todėl aš norėčiau paraginti jūs pirmininkaujant pagalvoti apie uh, paskatas, kad kuo daugiau būtų statoma pastatų ES iš medienos. Atrodo, kad tos valstybės, kuriuose yra labai daug medienos, iš esmės nestato pastatų iš medienos. Ir tą situaciją reikėtų keisti, reikėtų skatinti valstybės nares daugiau dėmesio skirti medienai statybos pramonės srityje. Dėkoju, Brandon. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, tuomet baigiame antrąjį klausimų raundą. Taigi, ministrė, jūs galite atsakyti. Ačiū. Many complicated issues. Pateikta tikrai labai e, e, įdomių sudėtingų klausimų. Ir bandyčiau, bandysiu atsakyti jūsų susirūpinimą. Šrajer Kirik pateikė klausimą dėl pusiausvėros tarp e, gamtos buveinių išsaugojimo ir kitų suinteresuotų šalių interesų. Kad, kad e, mes galėtume išsaugoti gamtos buveines, mes turime dirbti su visomis interesuotomis šalimis ir turime pasiekti, kad mūsų veiksmai būtų tinkamai suprasti. Taigi Visose procesuose mes turime įtraukti visas suinteresuotas šalis, diskutuoti, aptarinėti socialinius aspektus ir poveikį įvairiems pramonės sektoriams. Taigi tik tai diskutuodami mes galėsime patraukti į savo pusę kitas suinteresuotas šalis. taryba prieimė išvadas, kuriame, e, išvadas, kuriuose yra remiami veiksmai siekiant išsaugoti gamtą, tačiau yra nurodoma būtinybė bendradarbiauti su valstybės narėmis ir su ES institucijomis. Aš žinau, kad parlamentas taip pat pritarė veiksmų planui ir taip pat e, e, įvairia pakopiui suinteresuotų šalių įtraukimui į šiuos procesus. E, Mr. Parnieu, having... Parnieu. Pateikė klausimą dėl dialogo su pramonės atstovais. Junktinėse Amerikos valstijose. Aplinkosaugos ministrų neoficialus susitikimas e, įvyks Stalinė šią savaitę, penktadienį. Mes aptarinėsime situaciją, kuri susidarė tarptautinėse dėrybose dėl klimato kaitos. Mes e, tikimės konstruktyvių darybų ir tikimės, kad mums pavyks įtraukti į šios procesus ir e, Junktinė Amerikos valstijų atstovus, kadangi jie taip pat dalyvau šiame sutikime. Manyčiau, kad kartu sugebėsime rasti sprendimų ir susitarsime. Farija, jūs klausėte apie strategiją plastiko taršai mažinti. Jūs sakėte, kad plastikas e, dabar yra visur naudojimas, tačiau kita vertus e, artimiausių metų jūros ir vandenynose gali būti daugiau plastiko atliekų vienetų negu žuvų išteklių. Todėl reikia skubiai imtis šio klausimo ir todėl plastiko strategija galėtų būti labai veiksminga priemonė. Kol kas laukime komisijos atliekamo darbo rezultatų. Komisija rengia plast, masis strategija. Tačiau atliekų tvarkymo įstatymų rinkinys taip pat yra labai veiksminga teisinė priemonė. To reikėtų nepamiršti. Jūs ir ponia Maisner teravosi mūsų, apie mūsų vaidmenį siekiant e, tvarai valdyti vandenynus. Žinoma, mes dalyvausime vandeninų tema rengiamai konferencijai Maltoje. Iš tikrųjų, man labai džiugu, kad vandenynams skiriama vis daugiau dėmesio, dėmesio, kuris skubiai reikalingas, kadangi jiems kyla įvairiausios rizikos ir pavojai. Iš tikrųjų, mūsų šalyje taip pat yra pakankamas, pakankama jūros, ilga jūros pakrantė ir mums labai svarbus su jūra vandeniai susiję klausimai. Labai svarbu sutelkti dėmesį į tvaraus vystimo tikslo, 14 tikslo įgyvendinimą. Junktinių tautų vandenynų konferencija birželio mėnesį padėjo atkreipti dėmesį į labai sudėtingą mūsų vandenynų padėtį. ankstesnis Estijos aplinkosaugos ministras bus šitos konferencijos vicepirmininkas. Iš tikrųjų, mes aktyviai dalyvausime šio, šiame procese. Brennan. teravosi apie LULUCF. To, to keep, uh, the, uh, the ambition in this process prašė, kad uh, šiuose procesuose mes nenusileistume, nesumažintume savo plačių užmojų. Iš tikrųjų, čia yra labai sudėtinga tema jūrų. Kitas dalykas - medienos gaminių platesnis naudojimas galėtų būti viena iš išeičių. Kai kuriams valstybėms tai galėtų būti ir atsakymas į susirūpinimą keliančius klausimus. Iš tikrųjų, Jūs paminėjote medienos, iš medienos pagamintus e, pastatus, tačiau norėčiau pasakyti, kad mano šalis sėkmingai plėtoja šitą verslą. Mes esame viena iš pirmaujančių ES valstybių, kuri eksportuoja iš medienos pagamintus namus, tačiau kita vertus jūsų paslaba taip pat taikli kadangi mes pakankamai sėkmingai eksportuojame tokią produkciją, tačiau nesame patys tokie ambicingi ir nelabai statome namus iš medienos. And uh, Mrs. Mm, uh, Guteland Pane Gutiland klausė apie prekybą taršos leidimais ir mm, minėjo kai kuriuos konkrečius transporto sektorius. Aš puikiai suprantu, kad kyla problemų dėl to, kad kai kurie transporto sektoriai baiminasi, kad nebus sudarytos vienodos veiklos sąlygos. Žinoma, tai pasakytina ir apie aviacijos sektorių, e, geležinkelio, taip pat jūrinių pervežimų sektorių. Iš tikrųjų, jūros transportui, suformuotas sprendimas turėtų būti globalus. Ir tarptautinėje jūrų organizacijoje turėtų vykti toliau diskusijos šio klausimu. Lainen teiravotės apie finansinių išteklių pakankamumą, kad būtų galima finansuoti. Aš turiu galvoje. I agree, this is crucial and it's uh, very important. Konservuoti e, gamtos buveinės. Iš tikrųjų, galvodami apie kitą finansinę programą, turėtume įvertinti ekoinovacijų prioritetus ir turėtume rasti pirmiausia tinkamiausius sprendimus, kaip finansuoti ekoinovatyvius projektus, kaip padėti jų vykdytojams e, įgyvendinti tos projektus, kaip įgyvendinti ir remti programas, kurios gali iš esmės pakeisti šitą sektorių. Buvo kalbėta ir apie energetikos duomenų, energetikos teisės aktų rinkinį, tačiau čia jau Estijos vyriausybės kiti atstovai kūruoja šios klausimus ir aš į jūsų pateiktus klausimus pateiksiu atsakymus raštu pasikteiravęs, gavęs papildomas informacijos iš savo kolegų. Taigi tai padarysiu raštu. Dėkoju, dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju ministrui, kad atvykote pasikalbėti su mumis. Linkime sėkmės pirmininkaujant ir mes daug lūkesčių siejomės su jūsų pirmininkavimu ir tikiuosi jūsų paramos, paramos sprendžiant mums taipogi, mums visiems rūpimus klausimus. Dėkuoju, dėkuoju Jums už bendradarbiavimą.